Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mėly kolegos, gegužės 12 dienos posėdžio protokolą jums ir išdalinti, ar turite kokių nors pastabų ar prieštaravimų. Prieštaravimų negirdžiu.